Much, Ačiū, ponė premjerė. Dabar e, su komisijos pirmininko Barozo sutikimu ir dėl to, kadangi daug kolegų laukia vicepirmininkų rinkimų rezultato, aš skelbiu šios rezultatus. Yra tam tikrų procedūrinių priežasčių kodėl reikia tai padaryti, tik oficialiai paskelbus rinkimų rezultatus mes galime laikyti, kad visi svarbiausi postai parlamente yra užimti, visi 14 e, nar, kandidatų laikomi išrinktais ir jų eilės e, tvarka bus tokia, pirmasis įvardintas bus pirmasis vicepirmininkas ir taip toliau skaitau rezultatus pagal tai, kiek balsų surinko kandidatai 672 balsai, negaliuojančių biletinių 17, 655 galiuojantis biuleteniai buvo suskaičiuoti. Kandidatai gavo tiek balsų. 319 Džani Pitela, Miguel Acher Martinez 275 295 balsai Ani Podimata 281 balsas Alejo Vidal Kvadras 269 balsai Georgijus Papastamkos 248 balsai Roberta Andželėlė, 246, Otmar Karas 244 balsai, Edward Macmillan Scott 239 balsai, uh, Isabel Duron 238 balsai, Aleksandr Alvaro 235 balsai, Rainer Vyland 230, ponas Vlazek 223, Jašek Protasievič 206, Laslo Šurien 188 balsai, kaip jau minėjau, visi kandidatai yra išrinkti ir mano įvardinta tvarka, jie, jų hierarchija yra paskirstimo e, biure. Ar kas nors iš išrinktųjų kandidatų nesutinka su balsavimo rezultatais? Panašu, kad prieštaravimų nėra, taigi sveikinu išrinktuosius kolegas. ponios ir e, ponai. E, naujasis parlamento prezidiumas ir jo sudėtis bus e, pranešta kitoms bendrijos institucijoms. O dabar komisijos vardu jos pirmininkas ponas Barozo. Prašom.